Allora vi prego di prendere posto, che iniziamo. Prašau visus susėsti, kad galėtumėme pradėti posėdį. Pirmiausia, tvirtiname darbo tvarkę. Jeigu niekas neturi jokių pastebėjimų dėl mūsų ankstesnio posėdžio protokolo, kuris įvyko 2011 m. lapkričio 10 laikysime tą protokolą patvirtintų, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks pastabų. O šiandien numatytas balsavimas po klausimų ir numatytas vertimas visomis oficialiomis kalbomis. Taigi, posėdžio įvykusio 2011 lapkričio 10 protokolo tvirtinimas, taip pat ir posėdžio, šio posėdžio darbo tarkės tvirtinimas. Kaip jau sakiau, laikysime jį patvirtintų iki, po, iki posėdžio pabaigos, niekas nepatiks jokių pastabų. Po balsavimo mūsų laukia dar dvi temos, todėl norėčiau iš karto pradėti. ir išklausyti energijos, ats, Europos atsinaujančios energijos tinklo tyrimo svarbiausių elementų pristatymo. Šiai šios studijos pristatymui bei klausimų atsakymų sesijai numatyta viena valanda. Norėčiau žodžiu suteikti e, ponui Altmanui, kuris e, per 10 minučių šį dokumentą pristatys. Perfetto. Grazie. Mm, non prende la parola il dottor Altman così come avevano previsto il nostro ordine di lavori, ma prenderà la parola per primo il dottor Brennekimeyer. Suteikiu žodį pirmiausia ponui Brennikmejeriui, daktarui Brennikmejeriui, kuris pradės šį pasistatymą. Good afternoon. Dėkuoju pirmininkė. Sveiki, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš esu Antony Brenikmeier, kolega yra Matijas Altman. Mes atstovaujame ekspertų komandą, kuri parengė tyrimą. Neseniai jums išdalintos kopijos šio tyrimo ir mes šiandieną pristatysime svarbiausias išvadas. Mūsų tyrimas yra susijęs su Europos atsinaujinančios energijos, energetikos tinklu. Mes te turime 20 minučių, o tyrimas išdėstas 120 e, puslapių. Bus tai sunku padaryti. Mes mm, dirbome 15 žmonių, dabar tik tai du atvykome pas jūs ir trumpai pristatysime turinį mūsų tyrimo. Paskui pakalbėsime apie keletą esminių elementų, tiksliau pagrind, kalbėsime apie pagrindinės kliūtis plėtoti tinklų, apie e, kaštų naudos analizę plėtojant tinklus, taip pat apie prioritetus e, tarpusavio jungtims ir galiausiai paminėsime, kokios yra mūsų rekomendacijos. Taigi, e, koks buvo tyrimo turinys? E, tikriausiai nieko nekeista, kad e, siekis e, Europoje yra iki 20 2020 metų užsitikrinti 20 procentų energijos išteklių gaminamų iš atsinaunančių šaltinių, taip pat sumažinti CO2 emisijas 80-95 procentais e, iki 2050 metų, taip pat plėtoti elektros e, tinklą. Tai yra labai ilgalaikė užduotis, reikia labai rimtų investicijų ES mastu tyrimas mūsų Pirmiausiai e, norėjo pasižiūrėti tai, ko, ko tyrimo metu norėjome pažiūrėti, kokios e, infrastruktūros reikės, kad būtų galima plėtoti e, atsinaujinančios energetikos tiekimą, pasižiūrėjome į skirtingus scenarius. E, taip pat žiūrėjome į įvairias pozicijas, bet daug kas buvo parengta prieš Fukushimos nelaimę ir po to, e, po šios avarijos daug šalių pakeitė savo energetikos politiką. Taip pat mes e, žiūrėjome į tai, kaip bus priderinti tinklai plėtojant e, atsinaujinančios energetikos gamybos technologijas ir kaip tai paveiks tinklų plėtotę. Uh, Jeigu žiūrėsime į scenarius ir prognozes, galime pasakyti, kad iki šiol pasiekimai yra didesni negu kad prognozes. Bent jau iki šiol tai buvo. Dar pasižiūrėjome į tai, kokie nustatyti infrastruktūros plėtojimo prioritetai, taip pat kaštų naudos dalykai, E, apie tai dar kalbėsiu, ir pasižiūrėjome į e, sunkumus vertinant e, politinės kryptis ir tikslus. Taip pat žiūrėjome į politikos tikslus ir egzistuojančius teisės aktus ES mastu. Mes pateikėme tam tikrų rekomendacijų, kurios yra gana išsamios kaip pats tyrimas. Dabar pereinu prie esmės E, esminiai e, dalykai, esminės sąlygos. Mes manome, kad pirmiausia reikėtų galvoti, kas liks po tyrimo, kokie jo rezultatai ir ką būtų galima panaudoti. Kaip sakiau, atlikti e, mes kalbam apie tai, kad reikia atlikti išsame naudos ir kaštų analizę, Taip pat reikia pasižiūrėti, ar nebus kažkokio tai konflikto, prieštarų ES energetikos rinkoje, ar nekils pavojus e, tiekimo e, politikos princip, principams. Taip pat e, reikia galvoti, kas užtikrintų vieningesnę energetikos rinką E, reikia galvoti, kaip mažiau pasikliauti ateityje iškastiniu kūru, bet galbūt e, vis tik tai ES daugiau e, importuos saulės energijos, energetikos produktų iš Afrikos ar kitos atsinaujinančios energijos. Taip pat buvo kalba apie tai, kaip e, tinklų plėtoti ir atsinaujinanti energetika atsilieps e, kainai per tam tikrą laiką. Ir taip pat žiūrėjome į geografinį pasiskirstimą atsinaujinančių šaltinių. Mes e, taip pat žiūrėjome į elektros energijos rinkos subalansavimą, bet ir apskritai į energetikos rinkos subalansavimo dalykus ir e, žiūrėjome, kas bus susijęs su kainomis, nes daug kas gali um, reikšti didesnės kainas, reikia galvoti, kaip ateityje subalansuoti kainas. Taip pat žiūrėjome į aplinkosaugos aspektą naujosios uh, infrastruktūros planuose, galbūt reikės grįžti prie tų dalykų ir kalbėti apie tai išsameu. Uh, e, mūsų nuomonė reikia žiūrėti į ryšį tarp klimato e, politikos priemonių ir atsinaujinančios energetikos plėtojimo elementų, taip pat e, apivartinių taršos leidimų sistemos. E, pasižiūrėjome išsameu į įvairias kliūtis, administracinės ir kitokias Taip pat pasižiūrėjome į politikos sprendimų prieimėjų vaidmenį ir e, nagrinėjome, ar pagal dabartinę ekonominę situaciją pakankamai greitai atnaujinami tikslai energetikos srityje. Matome, kad jau šiandieną daug kas padaryta, rengiantis įvairiems pokyčiams, e, veiksmai yra derinami šiuo metu labai neblogai, tačiau daug ko reikės ateityje, nepakaks vien uh, koordinavimo reikės ir prisimti didesnį atsakomybę. Galbūt jau matėte šią skaidrę anksčiau, netgi kelias skaidrės, e, matote, kaip geografiniu mastu pasiskirsti yra e, atsinaunančios vėjo e, energijos gamybos įrenginiai Šie energijos šaltiniai yra sviruojantis e, energijos šaltiniai, nes ne visuomet galima numatyti, kada jais bus galima pasinaudoti. E, mums reikės daug ką pakeisti, kad būtų galima integruoti šiuos e, energijos išteklius. E, jų pakaks mūsų poreikiams patenkinti, bet nepavyks jų įjungti į dabartinę infrastruktūrą. Dėl to reikės dėkti pokyčius. Tai yra susijęs su faktu, kad energetikos atsinaujančios šaltiniai šie yra kintantis, jie ne visuomet yra gaminami, būtent ne, nebūtinai tada, kai jų labiausiai reikia. E, taigi, e, reikia kažkaip atvesti, užtikrinti, kad tie pagaminta energija iš atsinaujančių šaltinių atkeliautų pas mus. Reikia užtikrinti pusiausvyrą geresnį ir dabar matote kitas skaidrės. Matote jau terminę vandens e, energetikos gamybos potencialą. Europoje maždaug vienodai pasiskirstė ištekliai dešinėje skaidrėje E, šviesiausia spalva e, parodo tos tos teritorijos, e, kur daugiausiai galima pagaminti energetikos, energijos iš vandens energijos. Mums reikia užsitikrinti gerą pasiūlą, taip pat reikia užtikrinti, kad bus pasiekta pusiausvyrė tarp tų nevienodumų sviravimų, Ką reikia pakeisti? Pirmiausiai reikia plėtoti tinklą, kad būtų galima nuolatos e, užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Egzistuoja ir kitos galimybės, kurių nereikia pamiršti. Pavyzdžiui, reikia pakeisti rinkos struktūrą, taip pat reikia e, naujoviškai žiūrėti į generavimo arba gamybos valdymą, reikia galvoti, kaip konvertuoti elektros energiją į galutinę energiją kitiems vartotojams. Taip pat reikia reaguoti į paklausą ir atsižvelgti į energijos uh, kaupimo, saugojimo elementą. Turime galvoti ne tik apie, pavyzdžiui, dujas ar naftą, bet ir uh, saugojimą, kaupimą išteklių pagamintų iš atsinaunančių šaltinių. Ir matote toliau, kaip pasiskirstė visos e, galimybės. E, mato, apačioje strėlė rodo, kokia yra skirtingo generavimo dalis ir e, vertikali strėlė rodo, kaip tai yra susiję su išlaidomis. Ir e, reikia pasakyti, kad jau egzistuoja visos e, mano paminėtos galimybės šiandieną. Ir viskas priklauso nuo vietos sąlygų. Kartais, pavyzdžiui, e, gaminama energija yra arti rinkos ar arti kaupimo įrenginių. ES turi optimizuoti ES politiką ir užtikrinti, kaip galima, taupesnį išteklių panaudojimą. Reikia nepamiršti suinteresuotų asmenų e, poreikių ir galimybių. E, taigi tiek apie mūsų tyrimo turinio, dabar išsameu apie kai kuriuos aspektus. Matote, kokios yra pagrindinės keturios kategorijos trukdančios plėtoti e, tinklą. Mes nustatėme, kad egzistuoja techninės kliūtis, jos minimos apačioje skaidrės, bet jos beje yra e, galbūt ne pačios menkiausios tos kliūtys. Kitose trijose srityse - administracinė, socialinė, ekonominė - egzistuoja nemažai potencialių kliūčių, kurias reikia atsižvelgti, reikės labai daug politinės valės tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių. Mes nusprendėme, kad hierarchija kliūčių nėra tokia labai aktuali, nes e, galbūt jos skirtingai yra svarbios ar rimtos, atsižvelgiant į e, skirtingas charakteristikas projektų ir vietovės. E, Maties daug ką dar papasakos jums, o aš tik tai noriu paminėti ekonominės kliūtis E, dėl rinkos iškraipimo, e, tarptautinių dalykų, pavyzdžiui, kyla problemų, jeigu e, kelios šalis dalyvauja projekte, taip pat nėra pakankamai paskatų investuoti ir paskirstimo sistemo operatoriams yra e, gana sunku, nes yra neaišku, kaip bus ateityje su tinklu plėtoti. Socialinės kliūtis susijusios su aplinkosaukos dalykai e, dėl paukščių E, susirūpinimo e, dėl, dėl aplinkos, dėl tam tikros gyvūnijos. Ir taip pat yra problemų dėl neigiamo poveikio e, kraštovaizdžiui, tai yra vizualūs dalykai ir, pavyzdžiui, nekilnojamo turto turėtojams tai problema, nes gali sumažėti tam tikrose vietose esančio turto verti. Administracinės kliūtis, dažnai nacionaliniai teisės aktai prieštarauja ES taisyklėms Taip pat e, kai kurios procedūros leidimų išdavimo yra pernelyg lėtos, dažnai technologijos plėtojasi kur kas greičiau negu kad išduodami leidimai. E, poveikio, vertin, e, poveikio aplinkai vertinimas labai dažnai užtrunka ilgai ir yra labai brangus. O dabar suteiksiu žodį Maties, kad jis galėtų pristatyti kitus elementus. Ačiū, kalbėsiu apie elektros infrastruktūros kaštų ir naudos aspektus ir kalbėsiu apie dabar Europoje svarstamus tos infrastruktūros prioritetus. Koks yra kaštų ir naudos analizės tikslas? Kodėl tai ypač aktualu? tai turėtų būti, tai turėtų apsis, padėti apsispręsti, kur investuoti. Ir tos gairės sprendimams dėl investicijų apima taip pat ir kai kurių siūlomų projektų atmetimą. Taip pat tai padėtų išsiaiškinti, kurie siūlomi projektai atneštų daugiausia naudos. Tai tiesiog galimybė sureitinguoti projektus. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad kaštų ir naudos analizėje e, nagrinėjami visi projektai, ne tik tie, kurie numato atsinaujinančio energijos šaltinio e, integravimą. Daugelis iš jūsų esate matę šį paveiksliuką ir anksčiau. Čia matote e, investicijas į tinklo plėtojimą, siekiant apimti ir atsinaujinančius energijos šaltinius ir išplėtoti Europos elektros rinką. Mes nagrinėjome keturis skirtingus infrastruktūros aspektus. Vienas svarbiausių jų, aišku, tinklo plėtojimas. Tačiau taip pat nagrinėjome ir saugojimo, energijos saugojimo galimybės, nes kai kuriais atvejais tinklo plėtoti nereikia, jeigu įmanoma padidinti saugojimo e, galimybės. Taip pat e, e, paklausa yra svarbus aspektas, pasiūlos valdymas. Yra dar vienas klausimas, kuris turėtų, galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, nei jis vaidina šiandien. Uh, Taip pat norėčiau priminti, kad infrastruktūros gyvavimo laikotarpis apima e, keletą dešimtmečių ir gal, iš esmės kalbame apie laikotarpį po 2050-ųjų, apie laikotarpį, dėl kurios sprendimų dar nepriimame. Ir kartais užtrunka dešimtį metų, kol užbaigiamas tinklų plėtojimo projektas. Dėl to reikia atsižvelgti į tokį ilgą projektų įgyvendinimą ir užsitikrinti, kad pasirinkami projektai būtų tikrai naudingi. Yra daugybė nežinomųjų, vertinant kaštų ir naudos aspektus. Sunku įvertinti, e, kaip, kaip ta pusiausvyrą kaštų ir naudos atrodys 2050-aisiais. Yra daugybė nepatikimų veiksnių kurie yra aktualūs. Pavyzdžiui, kūro kainos, taip pat investicijų į perdavimo tinklus kaštai, e, sistemos saugumo, e, užtikrinimo kaina, taip pat praktinės veiklos sąlygos. Todėl svarbu parengti keletą, sen, daugybę scenarių, ne tik du ar tris, dešimtį, penkiolika. 10, 15 20 ir tada bandyti išsiaiškinti, kokie investiciniai sprendimai yra teisingiausi, vertinant juos pagal įvairius, įvairiausius scenarius. Reikia pabandyti parengti scenarius pasitelkiant be kintančius kriterijus. Svarbiausia nauda, kurios galima tikėtis, aš visko nevardinsiu. Bet iš esmės reikėtų siekti didesnio, e, didesnės naudos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo. Taip pat didesnio konkurencingumo, tai susijęs su elektros rinkos integravimu, taip pat e, apsirūpinimo energijos, e, energija saugumas reikia subalansuoti poreikius ir pasiūlą. Taip pat e, kitas svarbus dalykas tai e, kuriamos rinkos gyvybingumas bei kiti susiję aspektai. Saugojimo gebėjimai taip pat turėtų būti didinami, tačiau vertinant e, elektros sandėliavimo pajėgumus Europoje, tai jie yra tikrai labai, mes turime labai menkus, menką infrastruktūrą šioje srityje. Elektrą sandėliuoti yra daug sudėtingiau nei kitokią energijos rūšį. Todėl mūsų Europos pajėgumai yra tikrai nedideli. Taip pat uh, reikia kalbėti apie naujų veikėjų rinkoje e, veiksmingumo didėjimą ir taip pat jų dydžio, tų veikėjų dydžio kitimą. Taigi dabar perinu prie Europos e, elektros e, infrastruktūros kaštų ir naudos analizės. atrodo, kad e, kaštai turėtų būti, na, kaštų naudos analizė e, yra palanki, nes e, nauda yra didesnė, kalbant apie elektros infrastruktūrą. Nauda susijusi ne tik su augančia energijos dalimi iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau tas paplitimas ir pasidalimas bus nevienodas. Ir visiems dalyvaujantiems veikėjams kaštai bus taip pat nevienodi. Taigi remiantis tą atliktą analizę, kaip reikėtų e, prioritetizuoti e, sprendimus dėl investicijų. Tai ir yra didžiausias iššūkis. E, čia turime kalbėti apie nacionalinius atsinaujinančių energijos šaltinių planus ir tai, kad kai kurios šalis Airija, Danija, Graikija, kitos planuoja didelį tokios energijos kiekį. Taip pat šioje, šioje diagramoje matote ir saulės bei vėjo energijos dalį. Taigi, ką tai reiškia tinklui. Yra pateiktas e, energijos infrastruktūros prioritetų paketas, tą padarė komisija. Kalbu apie dešimties metų e, tinklo plėtotės planus. Ir remiantis mūsų analizės svarbiausias e, kritikuotinas aspektas šios strategijos yra tai, kad visi pasiūlymai pateikti iš apačios į viršų, tačiau nėra e, Europos mastų parengtų prioritetų, bandant įvertinti viską žvelgiant iš palidovo. Taigi toks požiūris iš viršaus į apačią dar neparengtas, bet darbas jau vyksta šią kryptimį. Jeigu panagrėtumėte infrastruktūros pasiūlymo paketo 12 straipsnį, kalbu apie, kalbu apie šių gairių 12 straipsnį, ten pasakyta, kad reiktų parengti suderintos e, energijos sistemos kaštų ir naudos analizės metodologiją, kuri būtų taikoma bendrijos mastu e, visuotinės svarbos projektams. Tai, gal, tai turėtų tokios. E, gairės turėtų atsirasti po to, kai šis reglamentas įsigaliotų, tačiau tam reikėtų daugiau laiko ir tikrai būtų vertinga skirti daugiau dėmesio tokios metodologijos parengimui. Nežiūrinti tai, kad e, jau buvo atliktos kelios kaštų ir naudos analizės, manome, kad jos yra nebaigtinės ir abejojame, ar e, pasiūlyti, ar remiantis analizę pasiūlyti prioritetai yra e, tikrai aktualūs, nes ne visada užtikrinamas toks rinkos gyvų, gyvybingumas, kurio pageidautume, vertinant ir iš mokslinės, ir iš politinės perspektyvos. Čia matote tarpusavio jungčių e, schemą. Ir pamatysite taip pat kokius prioritetus galima išdėstyti, remiantis tuo dešimties metų infrastruktūros veismo planu ir ko tikėtis 2020-aisiais remiantis tais planais. Atrodytų, kad tie patikti pasiūlymai yra tikrai geri, tačiau nėra, jie nėra moksliškai pagristi ir negalima tvirtai teikti, kad jie geri ar blogi poreikiai mokslinių tyrimų srityje. Uh, Mums reikia daug išsameu įsigilinti į šiuos klausimus ir siekti daug didesnio nuseklumo Europos mastu. Ir perinu prie paskutinės savo pasisakymo skaidrės rekomendacijos. E, infrastruktūra gali pasiūlytas projektas gali būti nesunkiai pakeistas kitu. Ir kiekvieno projekto atveju reiktų vertinti jo kaštų ir naudos aspektą. Kad tai būtų įmanoma, reikia e, daugybės scenarijų, nes e, net 2050-aisiais e, tai mūsų svarstomų projektų kuriama infrastruktūra dar gyvuos. reikia suintensyvinti mokslinių tyrimų pastangas šioje srityje, kad būtų parengti gyvybingi pasiteisinantis metodai. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir būsiu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ringraziamo i nostri relatori, diamo subito la parola a Correia. Dėkuoju mūsų pranešėjams. Dabar žodis penkiom minutį ponui Kampus. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu, kad jūs taip dosniai man suteikėte laiko kalbėti. Iš tiesų norėčiau pasveikinti pranešėjus už atliktą darbą. Jis tikrai yra labai svarbus. Jis gali padėti mūsų diskusijom dėl šio reglamento, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizę ir atliktus tyrimus. Tačiau aš turiu keletą klausimų. Pirmasis klausimas. Kaip Jūs manote, dabartiniai barjerai ir sunkun, sunkumai aplinkos ir fizikiniai sunkumai, kurio šiuo metu egzistuoja, norint užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių tinklą. Kokio didumo tos kliūtis yra? Yra taip pat ir socialinės, ir ekonominės kliūtis, ne tik ekonominės ir fizikinės. Du su pusę karto didesnės pakrančių e, energijos sąnaudas yra lyginant su mm, jūroje e, tarkim, vėjo energijos e, kaštais. Yra įvairių duomonių, bet grįšiu prie pirmo klausimo, kokiu mastu tos kliūtis gali pakenti tokiam sklandžiam mm, elektros energijos rinkos veikimui, kalbant apskritai. Antras klausimas Ir tai yra ypatingai svarbu, norint, kad šis modelis būtų sėkmingas. Technologijos energijos saugojimui. Mes turime begalinį pasitikėjimą technologijos pažangą ir žiniomis, tačiau reikėtų pripažinti, kad vienintelis būdas tai padaryti yra hidrologinis e, saugojimas. Nes jeigu nėra tokių galimybių šalyje, o jūs kalbate apie E, apie energijos šaltinių įvairinimą, diversifikavimą, ypač kalbant apie atsinaujinančias energijos rūšis, tai čia iškyla labai daug sunkumų. Čia galima kalbėti apie hidro e, šaltinius, e, hidro saugojimo galimybės ir kitokias. Po 2020 metų ar mes galėsime pagerinti energijos saugojimo technologijas, patobulinti jas? Yra iške, iškeltos įvairios idėjos, pavyzdžiui, hidrologinis saugomas, tačiau kaip bus po 2020 metų? Jūs pateikėte šiokios tokios informacijos savo pranešime, taip pat ir mm, santrauką pateikėte. Manau, kad mes visi žino, žinome, jog yra tam tikros nedidelės viso proceso, jog tai sudaro tik labai nedidelę viso proceso dalį. Bet jeigu jūs turite partnerį, e, mažesnį partnerį šiame e, projekte, kaip gyvertinti poveikį aplinkai? Ypač kalbant apie naudojimą e, namuose, namų ūkiuose. Ar tai turėtų būti toks tas mažasis partneris? Įvairiuose šalise tarsi atrodo viskas sklandžiai vyksta ir puikiai, tačiau galutinė kaina labai išauga. Turime labai daug investuoti, tai bus tikrai didžiulės investicijų sumos. Ir e, už visas investicijas į energiją galiausiai moka vartotojas. O kaip apie sąnaudas? Ar jūs manote, kad būtų protinga to tikėtis? Galite sakyti, kad kiekvienas turi mokėti už produkto kainą. Sąnaudų ir naudos analizė. Priežiūra vadinamųjų apčiuopiamų energijos šaltinių vertinimas. Ar čia galėtų būti e, vertinimas tam tikrų laikotarpių, piko laikotarpių, kai yra didžiausia energijos paklausa? Ir kokiu lygiu reikėtų tai atsižvelgyti, e, vertinant atsinaujinančių energijos šaltinių dalį energetikos pakete? Kaip Jūs tai vertinate ateityje? Dėkuoju. Correira do Campos, che è relatore del regolamento. Ačiū, ponė De Campos. Dabar kolegos pagal sąrašą, penki žmonės sąraše. Žardo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojams, Vienas iš dalykų, kuriuos paminėti yra labai svarbus. Tai yra dėnėtis ir nustatyti naują reglamentą, kuris leistų nustatyti bendrus kriterijus. Ir tą analizę, sąnaudų ir naudos analizę, kurį minėjote, ir tai leistų uh, pateikti projektą, kuris atitiktų visuotinį interesą. Ir visų pirma, tai yra nacionaliniai planai. Ar būtų įmanoma apmastyti šį procesą, kuris leistų, tuomet, kai būtų nustatyti kriterijai ir rodikliai ir atlikta analizė, ar tai leistų vėlgi grįžti prie valstybės nacionalių reikalų ir parengti visuotinės svarbos projektą, kuris, ati, kuris tiktų visiems. Nes čia kyla grėsmė, kad galėsime, galėtume rinktis tokį E, bendros svarbos projektą, kuris e, netiktų e, visos ES mastu. Manau, kad čia reikėtų, reikėtų įvertinti tai nacionalinių planų atžvilgių. Dėkuoju. Grazie. Io chiudo la lista degli oratori perché ne ho ancora otto, altrimenti non facciamo più rispondere. Io daugiau Nebeitrauksiu nieko daugiau į sąrašą, nes net turėsime laiko. Ponas Albertinė, ačiū. E, nežinau, ar e, viską pasakysiu labai į temą, bet tik šiandien rytą susipažinau su šiuo klausimų ir man susidaro įspūdis, kad dabar jūs e, nagrinėjate klausimą, kaip veiksmingiausiai gaminti ir paskirstyti energijos išteklius pagaminamus iš atsinaunančių šaltinių. Jūs žiūrėte į vandens, saulės, oro energiją. Aš buvau Milano meras e, devynerius metus ir matau, kad atsinaunančių išteklių e, vis daugiau panaudojama energijai gaminti, bet e, vienas iš tokių šaltinių dar būtų ir atliekos, kurių nepaprastai daug atsiranda miestuose. Mes turėtume galvo, nepamiršti atliekų, galvodami apie atsinaujinančią energetiką. Tai yra atliekos, kurias galima deginti ir šiluminės elektrinės panaudoti. E, ir ekologiška tai bus, ir ekonomiškai naudinga, nes e, sumažės sąnaudos man regis, kad turėtume pasižiūrėti į sąnaudas, kiek kainuoja atsikratyti atliekomis ir ar nebūtų vertingiau panaudoti e, tas atliekas kaip energijos išteklius. Ar nereikėtų atlikti tyrimų šioje srityje. Kai kurie mokslininkai, ne tik išprotėję mokslininkai, sako, kad ateityje uh, E, uranas naudojamas brandolinėse jėgainėse bus uranas, kuris egzistuoja Žemėje ir e, jūra. Ir tai gali būti vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ačiū. Mes makys. Ponas Prodis. Grazie, Presidente. E, mi scuso, ma... Atsiprašau, ponas Prodis. Aš tik dabar e, susipažinau su, šia, su šiuo dokumentu, tačiau pasigendu vieno, jame vieno dalyko, kuris yra ypač aktualus, kalbant apie tinklus. E, aukštos įtampos linijų tinklas, nepertraukiamas tinklas, nes tai to, tokios įtampos linijos užtikrina, mm, padeda sutaupyti elektros, tai skar daugiau. Taigi, jeigu būtų toks, tokia pagrindų struktūra Europoje, tai e, būtų kaip ir kompensacija, tai, tai užtikrintų tam tikrą kompensaciją e, elektros energijos tinklų kūrimui. Ar, ar tai nagrinėjama E, vertinant projektus, taip pat saugojimo talpos, elektros saugojimo talpos. Tai būtų papildomi, dabar tai būtų papildomos atsargos prie vėjo energijos atsargų. Galima tokią energiją saugoti e, vandens pavydalu. Pone Libačinė, aš su jumis sutinku, biomasės, nau, biomasę galima naudoti vandenilio gamybę ir paskui tą vandenilį taip pat saugoti. Galbūt taip ir hidroenergiją galima saugaminti ir saugoti tokiu būdu. Saugoti hidroenergiją pagamintą naudojant biomasę. Ponas Kelis. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kalbėtojams už tikrai labai įdomius pristatymus. Žvelgiant, reikia žvelgti plačiau reikia mąstyti ne tik apie 2020-uosius, nes dabar 2012-ieji ir kai projektai įsibėgės, dešimtmetis bus praėjęs. Ir žinoma, mes kalbame apie labai ilgos trukmės projektus, todėl kaštų ir naudos aspektas yra ypač svarbus būtų gerai daugiau pasvarstyti energijos saugojimo galimybės, kaip tai turėtų paveikti, kaip tai turėtų keisti mūsų strategijos aspektus. Taip pat mane labai sudomino pastebėjimas dėl požiūrio iš viršaus žemyn, tokios Europos masto strategijos nebuvimo ir, ir jūsų pristatytos kliūtis. Galbūt, jeigu būtų parengtas tokia strategija, tai atitinkamai pasikeistų nacionaliniai regioniniai prioritetai. Ir vertinant padėtį, mes periname prie didesnio koordinavimo, didesnio mūsų e, pastangų koordinavimo, taip pat žiūrint, tai, kad patvirtinta nauja biudžetinės disciplinos sutartis. Jeigu būtų padaryta kažkokių svarbių atradimų mokslinių tyrimų srityje, Kaip Jūs manote, ar, ar kaip nors pasakysiu situaciją? Žinau, kad Rusija labai sparčiai eina priekinčioje srityje. Grazie. Turmes. Ačiū toliau, ponas Turmes. Grazie, prezidentė. Um, ehm, have, uh... Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti, kaip užtikrinti koordinuojamą tinklų vystimą, kaip suderinti tuos e, iš viršaus žemyn ir iš apačios į viršų požiūrius. Ponas Koredė Kampos kalbėjo apie tai. Nes šiandien labai sunku gauti duomenų apie elektros srautus, nes visos, visi perdavimo sistemų operatoriai bevelė tuos duomenys pasilaikyti savo. Ir jeigu mes pageidaujame daugiau koordinavimo, bent jau regioniniu mastu, tarp e, perdavimo sistemų operatorių, galbūt reiktų kurti domenų bazę, kurioje būtų visi duomenys apie tai. Ir tai būtų, tai, tai būtų svarbiu informacijos šaltiniu, e, rengiant tolesnius planus. Prieš keletą metų dalyvavau rengiant projektą pavadinimu Helios. E, to projekto siūlymas e, Graikijoje, panaudojant Vokietijos lėšas, kurti fotovol, vol, fotovoltainės energijos e, jėgainę. Ir pa, čia būtų panaudojama saulės energija. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju Graikijoje nėra kapitalo, laisvo kapitalo investicijų, kurios galėtų būti panaudotos, kuriant tokį tinklą. E, o Vokietijoje padėtis yra visiškai kitokia. Pavyzdžiui, kalbant apie Airiją, vėlgi tokios energijos plėtojimas būtų labai brangus, nes kapitalo pasiskolin, pasiskolinimo galimybės yra menkos. Ar nebūtų galima pasitelkti Europos investicijų banko ir panaudoti jo paskolas tose šalise, kuriuoms tenka mokėti, kuriuose tokios energijos projektai yra ypač brangus. Merci, Madame la Présidente. Ponas Kušė. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausydamasis studijos pristatymo, aš pasigėdau pamastymų apie uh, atsinaujinančios energijos apsinaučios energijos e, projektų pasiskirstimo ir topologijos Europos mastu. Jeigu darome prielaidą, kad atsinaujinančios energijos šaltiniai, kad, kad atsinaujinanti energija bus gaminama didelėje centrinėje jėgainėje, e, Tai atitinkamai galima būtų kalbėti ir apie aukštos įtampos linijų plėtojimą. Prisiminkime mūsų kolegos e, pono Rifkino naują e, paskelbtą leidinį, pagal kurį visi būstai, e, visi pastatai, netgi automobiliai taptų elektros energijos gamintojais. Egzistuotų daugybė nedidelių elektros generatorių. Tačiau tai būtų kitoks, kitokia situacija nei tuo atveju, jeigu egzistuotų didelė jėgainė, kuri gamintų e, elektrą. Taigi, kokios, kokie yra jūsų vertinimai, kaip viskas galėtų plėtotis iki 2050-ųjų? Kaip Jūs vertinate tokių labai mažų, paplitusių, nesusijusių individualių elektros generavimo šaltinių atsiradimą? Taip pat jums leidus, aš papasakosiu e, vieną istoriją. E, tai, tai, susi, tai istorija susijusi mano darbu e, Prancūzijos parlamente. Mes kalbėjome apie, proje, apie energijos projektus ir tuo metu kolega pareiškė, kad mes kadangi negalėsime dėl tam tikrų susidariusių aplinkybių uh, įgyvendinti to projekto dėl kliūčių, reikėtų balsuoti ir prioritetą duoti kitam projektui. Grazie, la parola a Mazez Kukovic. Ultimo intervento, dopo diamo 5. Ačiū. Dėkuoju e, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojams už jų atliktą labai svarbę ir išsame analizę. Kadangi technologijos jau nuėjo labai ilgą kelią, mes šiandien galime jau labai daug ką padaryti. Įsivaizduokite, ką mes galėsime padaryti 2050 metais. Aš tikrai manau, kad pagrindinės kliūtis kurios prieš mus iškils, bus socialinio pobūdžio. Kaip mes galėsime įtikinti žmonės, kad jie turi siekti kurti sveikesnę planetą, sveikesnę ateitį, naudojant atsinaujančius energijos šaltinius, taip pat ir kurti naujas darbo vietas šioje srityje. Atsinaujinantis energijos šaltiniai suteikia didžiulį potencialą darbo vietų kūrimui, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse. Dėkuoju toliau žodis komisijai. Ar komisija norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet galbūt trumpai atsakys mūsų du pranešėjai, du kalbėtojai. Breikmaja pirmas. Ačiū už labai ilgą ir įdomų klausimų sąrašą. Iš tiesų yra labai malonu matyti, kad visi tie klausimai yra susijęs su tais, kuriuos mes ir kentinam, stengiamės atsakyti. Ir jie buvo nurodyti ataskaitoje. Jeigu kalbame apie atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą, Čia yra labai didžiulė likti su daugybė kintamųjų ir daugybė iškeltų klausimų būtent yra susiję su tais kintamaisiais toje liktyje, į kuriuos mes ieškome atsakymų. Labai svarbu mm. pabrėžti ir taip pat rekomenduoti daugiau mokslinių e, tyrimų ir mokslinių diskusijų šioje srityje. Tai yra viena iš svarbiausių išvadų e, mūsų tyrimė. Dar norėčiau pabrėžti klausimą susijęs su kliūtimis. Ar kliūtis gali būti uh, tas neigiamas faktorius rinkos plėtrai. Taip pat svarbus ir paskutinis klausimas, e, ar gali tos kliūtis, e, kurias mes nustatėme, būti tikrai neigiamas faktorius. Pagal mokslinius tyrimus e, didžiausias kliūtis galima įveikti, galima rasti sprendimų. Tačiau tie sprendimai susiję su politinė valia, jeigu norėsime tuos sprendimus įgyvendinti. Ir taip pat labai priklauso moksliniai tyrimai ir mm, pasiryžimas dirbti šioje srityje. Jeigu mes galėsime paaiškinti socialiniams partneriams naudą tų naujų sistemų, esu įsitikinęs, kad jie pritars naujiems pokyčiams. Sutiksiu žodžiu ponai Matijas, jis atsakys į kitus klausimus. Well, I'll, I'll try. Pabandysiu atsakyti į tris pagrindinės grupės klausimų. Pirmoji susijusi su saugojimu, antroji su investicijas į tinklus ir trečioji grupė susijusi su pačiomis atsinaujinančiomis energijomis. Atsinaujinančios energijos, pradėsiu nuo jų. Klausimas buvo toks, ar mes negalėtumėm žiūrėti į atliekas kaip į šaltinį atsinaujinančios energijos. 40 procentų maždaug yra atsinaujinančių šaltinių ir 16, 60 procentų iškastinio kūro energija. Tačiau labai daug e, atliekų yra naudojama elektros energijos gamybai ir čia yra nedidelė dalis energijos pagaminama, kuri yra suvartojama. Kiti atsinaujinantis energijos šaltiniai galbūt yra patys svarbiausi kokybinė, tai yra kiekybinė prasme. Klausimas buvo toks, ar turime ieškoti kitų energijos šaltinių, nes jie yra pigesni ir kas galiausiai mm, turės sumokėti už tai vartotojas. Atsinaujinančius energijos šaltiniai tampa vis pigesni. Jeigu pasižiūrėsime į fotovoltinę energiją, matytumėt, kad, dvi, dvi, mm, kad tas, tie skaičiai gerokai mažėja ir tai yra patraukli kaina namų ūkiams. Ir čia kalbama apie tinklų paritetą. Ir galbūt galima fotovoltinę energiją gaminti namuose, o ne, ba, o ne pirkti energiją iš elektros energijos tiekėjų. Manau, kad per ateinančius keletą metų mes galėsime tą problemą išspręsti. Taip pat e, atsinaujinančią energiją turi potencialą sumažinti e, išlaidas tiek vidutinių, tiek ilgojo laikotarpio visiems vartotojams. Dabar perkime prie klausimo dėl investicijų tinklus. Mes pabrėžėme mūsų analizėje ir pranešime šiandienos, kad požiūris iš viršaus apačia yra labai svarbus, būtų labai svarbus, tačiau čia turiu vieną išlygą padaryti mūsų analizėje. Mūsų analizė neapima išsamaus infrastruktūros paketo. Ši analizė buvo baigta vidury spalio, tai yra prieš tai, kai buvo komisijos pasiūlytas e, šis paketas. Todėl yra svarbu ir reikia labai atidžiai išnagrinėti, e, kasgi siūloma tame pakete. Tai, ką mes čia matome, Tai nėra pagrysta, žinoma, išsame analizė, bet mes matome, kad kol kas nepakanka to požiūrio, yra nepakankamas požiūris iš viršaus į apačią reglamentuose, kurie yra siūlomi dabar. Paskutinis klausimas susijęs su saugojimu. Ar tas mažesnis partneris galėtų prisidėti prie saugojimo, plečiant tinklus? Daugeliu atveju tinklų plėtimas gali būti mažiau brangus, tačiau saugojimo vystimą galima paspartinti ir padaryti pigesnį e, vietos, e, konkrečios vietos atveju. Ekonomiškai tai yra svarbiausias galbūt verslo sprendimas saugojimui, tai yra pakeisti, mm, pakeisti kitu atveju būtiną praplėtimą tinklo vidutiniu laikotarpiu per penkerius, per dešimtį metų. Tai yra vietos lygmenių Tai yra labai įdomi galimybė plataus masto atveju, kai sezoniškai bandoma saugoti energiją. Vandenilis buvo e, paminėtas kaip ilgalaikio saugumo galimybė. Tai yra iš tiesų labai svarbu. Tai yra saugojimas energijos dėliais kiekiais galimas tik tai cheminė jo forma. Tai yra arba vandenilio, arba sintetinių dujų pavydalu. Ir visą tai galima atlikti tik tai naudojantis atsinaunančiais energijos šaltiniais. Saugomai taip pat reikalinga, reikalingas labai reikalinga technologijų pažanga. Ypač kalbant apie elektros energijos e, saugojimą, čia yra daug trūkumų ir tai yra labai brangu. Dėkuoju. Bene, ringraziamo i due relatori. Dėkuoju abiems prelegentams, o dabar pereikime prie balsavimo. Mrs. Henning. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une question. À... Ačiū, pirmininkė, turiu klausimą. E, dalyvavau visuose, e, visuose diskusijose ir norėčiau sužinoti, kas vyksta. Matote puikų dokumentą ir noriu paklausti, ar jis nėra verčiamas, ta studija, ar nėra verčiama į e, deputatų gimtasias kalbas. Galiu patikinti Jūs, kad bus e, tyrimas išvestas į visas kalbas ir Jums išsiuntinėtas. Ponas Čičesteris yra parengęs pranešimą dėl Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros. Prieš pradedant balsuoti noriu pasakyti, kad balsavimo sąraše, e, kur kalbam apie e, apmokestinimą energetikos produktų ir elektros energijos, 103 ir 104 pakeitimai, jie turėtų būti balsuojami kaip pakeitimai papildantis 102, 103 ir 104 Dėl uh, apmokestinimo direktyvos tai uh, turėtų būti uh, tvirtinami atskirai, kaip papildomi prie pakeitimo. Kaip perėsime prie balsavimo, sako pirmininkė, tada ir paaiškinsite. Pirmasis, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. ketvirtas straipsnis, 57 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis straipsnis, 210 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Septintasis straipsnis, 74 už prieš susilaikę priimtas. 25 už prieš susilaikę priimtas priimta. 213 už, prieš, susilaikė, priimta. 75 už, prieš, susilaikė, priimta. 76 už, prieš, susilaikė, priimta. 214 už, prieš, susilaikė priimta. 77 dvi dalys, pirmoji už, prieš, susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė priimta. 215 už prieš susilaikę priimta. 78 už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Penktasis už prieš susilaikę priimta. 94 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 už, prieš, susilaikė, priimta. 96 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš, susilaikė, priimta. 98 už, prieš, susilaikė, priimta. 99 už, prieš, susilaikė priimta. Šimtasis už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas antrasis už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas trečiasis už, prieš, susilaikė priimta. 104 už prieš susilaikė priimta. 105 už prieš susilaikė priimta. 106 už prieš susilaikė priimta. 107 už prieš susilaikė priimta. 108 e, už prieš susilaikė priimta. 109 už prieš susilaikė priimta. 110 už, prieš susilaikė priimta. 111 už, prieš susilaikė priimta. 111 Toliau keletas pakeitimų nuo 228 iki 230 už prieš susilaikė priimta. 112 už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas. Prašom pasisakyti. Dėl šeštojo kompromiso mes e, turime e, pasiūlymą, e, kad agentūra būtų kad dėl darbuotojų ir būsnės Kretoje ir Ateinuose. Jeigu ta agentūra veiks Kretoje, tai dalis darbuotojų turės dirbti e, Kretoje, Graikijoje. Reikėtų daryti tam tikrą skirtumą. Dėl kompromiso negalime, kad būtų daromas skirtumas nebent visi pritartų. Šiaip tai neįmanoma, reikėjo anksčiau pranešti apie tai, kad norite pakeisti kompromisą. Dabar balsuojame dėl šeštojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 115 už, prieš, susilaikė, priimta. 116 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 237 už, prieš, susilaikė, priimta. 238, 39 už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas A. Septintasis A. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia pasitikrinti gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis B. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 126 už, prieš, susilaikė, priimta. 127 už, prieš, susilaikė, priimta. 128 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš susilaikę priimta. 131 už prieš susilaikę priimta. Penktasis už prieš susilaikę priimta. Vienuoliktasis pakeitimas už 27 e, konstatuojamoji dalis. Lybė. Pirmininkė atsiprašo. E, grįžtame prie 17 Čičesterio. Už prieš susilaikę priimta. 11 pakeitimas už 27 įtrauka lybės ir 11 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 150 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas, kas už. 27 pakeitimas, sako pirmininkė. 27 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 153 už, prieš susilaikę priimta. Prašom. 26 e, ir 151 pakeitimai. Jie yra identiški. Ar mes balsavome dėl jų? Kartu balsavome, taip, dėl jų. Vienu balsavimu. 154-155 pirmoji dalis. Kas už prieš susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Trisdešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 156 už prieš, susilaikė, atmesta. 124. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 125. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pranešės bandė padaryti pastabą, bet atsiprašo, nesuklydo. Dabar galutinis balsavimas vardinis, prašom. Il voto, siamo a posto, il voto è chiuso. Baigiame. Baigiame. Sveikinu. 51 už, 3 prieš. 52 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Labai ačiū, ponas Čičesteris. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už labai sklandų balsavimą. Labai džiaugiuosi rezultatu. Taip pat noriu paprašyti atidėti balsavimą dėl tai ir siekuros rezoliucijos, kad dar turėtume laiko e, padiskutuoti su taryba ir komisija. Taigi norėčiau paprašyti, kad dėl teisėkuros rezoliucijos balsuotume vėliau, ne dabar. Gerai, ar sutinkame? Turime pritarti? Atrodo, kad visi pritarė pasiūlymui. Atidedame balsavimą. Man regis reikėjo balsuoti, maniau, kad turėjom balsuoti, bet ne. Gerai. Sekretoriatas man savo, kad nereikia, nebūtina balsuoti. Dėkoju, ponė Čičesteri. Kitas darbo tvarkės klausimas, tiksliau balsavimas. Šeštasis punktas. E, veiksmų programa aplinkosaugos srityje. E, Gutierės kartinės e, pranešė. Pirmasis pakeitimas už prieš, susilaikę, priimta. Antrasis už prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis už prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta, devintasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta, dešimtasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta, vienuoliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta, dvyliktasis už, prieš, susilaikę, atmesta, tryliktasis už, prieš, susilaikę, atmesta, priimta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš. 18 už. 17. Reikia dėl jo pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. 18 e, už, prieš, susilaikė, atmesta, 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Patvirtinta. 20. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 23. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 atsiprašau, sako pirmininkė, patvirtinta. 32 už, prieš,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 Dėl 38 reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Atmesta 25 balsavo už, 26 prieš. Jūs buvote teisūs, aš neteisi. Trisdešimt devintasis už prieš susilaikė patvirtinta 20, 40 už prieš susilaikė atmesta 41 už prieš susilaikė atmesta 42 už prieš susilaikė patvirtinta e, galutinis balsavimas vardinės prašom Balsavimas baigtas. 52 už, 4 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Dabar kitas balsavimas. Trečiasis. mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas, biologinės įvairovės strategija. A kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. B už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktas už, prieš, susilaikė, atmestas. D kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 18 už, prieš, susilaikė pritarta. 21 už, prieš, susilaikė pritarta. 20 už, prieš, susilaikė pritarta. 22 už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaikė atmestas, 25 už, prieš susilaikė pritarta, 26 už, prieš susilaikė atmestas, 27 už, prieš susilaikė pritarta, 28 už, prieš susilaikė atmestas. 30 už, prieš susilaikė pritarta. Reikia pasitikrinti. Tuomet tikriname dėl 30. Balsavimas baigtas. 14 už, 41 prieš atmestas. 29 už prieš susilaikė pritarta. Trisdešimt antras. Trisdešimt pirmas tai yra. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt antras už, prieš, susilaikė, atmestas. Trisdešimt trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė pritarta. 35 už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Bene, 54 a favore, 55 una. 54 balsavus už, niekam nebalsavus prieš, pranešimui pritarėm. Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicinės paskirties maisto produktai. Ačiū. Pirmininkė pranešėjo pono Takulos vardu norėčiau pasakyti keletą dalykų, sako ponas Rodės. Susitarus su koordinatoriais bei šešėliniais pranešėjais buvo pasiūlyta balsuoti dviem blokais dėl A blokos pieno produktų skirtų vaikams ir B blokas e, skirtas dėl maisto, kuris neturi glitimo ir maisto skirto alergiškiams žmonėms. Ir e, pastaba apie tai bus įtraukta į įtre e, komiteto memorandumą, kuriame taip pat, tame, toje pastaboje taip pat kreipsimės į aplinkosaugos komitetą, prašydami atsižvelgti į mūsų pasiūlymą. Grazie, kolega Rode, poi li troviamo i voti in blocco in fondo. Ačiū, ponia Rodė. Tuos balsavimus blokais peržiūrėsime gale. 53 pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas. 56 už prieš susilaikė pritarta. Pasitikinkime dėl 56. Balsavimas baigtas. 34 už, 16 prieš pritarta. 57 už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas už, prieš, susilaikė pritarta. 58 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 59 dėl keturiomis dalimis. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirta už. Tuomet Balsavimas baigtas, nes visa kita atmesta. 60 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 63 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė atmestas. 64 už, prieš, susilaikė atmestas. 66 už, prieš, susilaikė atmestas. Tai yra patvirtintas, pasitaiso pirmininkė. 67 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisinis už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė, pritarta. 74 už prieš, susilaikė, pritarta. 76 už, prieš, susilaikė, pritarta. 77 už, prieš, susilaikė, pritarta. 78 už, prieš, susilaikė, pritarta. 79 už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 80 už, prieš, susilaikė atmestas. 82 už, prieš, susilaikė atmestas. 83 už, prieš, susilaikė atmestas. 84 už, prieš, susilaikė pritarta. 85 už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė pritarta. 87 atkrenta, 89 už, prieš, susilaikė pritarta. Atmestas tai yra 92 už, prieš, susilaikė pritarta. 93 už, prieš, susilaikė pritarta. Kompromisinis trečias už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmestas. Tryliktas už, prieš susilaikė pritarta. Keturioliktas už, prieš susilaikė atmestas. Pirmas už, prieš susilaikę pritarta. 21 už prieš susilaikė atmestas. 22. Trimis dalimis. Dėl, pirmo, dėl keturiomis dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmestą. Antroji, kitos trys dalis atitinkamai atkrenta. 23. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 24. Už? Prieš susilaikę atmestą. 25. Už? Reikia pasitikrinti dėl 24. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 28 iki 25 pritarta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. Antras už, prieš susilaikė pritarta. 26 už, prieš susilaikė atmestas. 20 31 už, prieš, susilaikė, pritarta. Atmesta, sako kalbėtoja. 34 už, prieš, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. 38 už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 už, prieš, susilaikė, pritarta susilaikė pritarta, 40 už, prieš susilaikė pritarta, 3 už, prieš susilaikė pritarta, 41 už, prieš susilaikė pritarta, 42 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame blokais. A pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pasavimas <coughs> prasideda. Balsavimas baigtas 28 už 27 prieš. Pritarta. B pakeitimų blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Pasitikrinime, kaip balsavome dėl B pakeitimų bloko. Balsavimas prasideda. Aperto il voto sul. Aperto il voto. Apriamo il voto. Block B, voto aperto. Voto chiuso, a favore 22, 33 contrari, per cui... 22 už, 33 prieš, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas balsuojame vardiniu būdu elektroniškai. Balsavimas baigtas. 42 už 11 prieš pritarta. Avant la, la prochaine vote. Perfetto. Ultimo voto Modifica della direttiva del Consiglio che ristruttura. Paskutinis balsavimas direk, dėl tarybos direktyvos pakeičiančios bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą dalinis keitimas. Thank you. Yes, I wanted to say that when it comes to amendment. Uh, Tuomet pakeitimas 103 ir 104. Jie turėtų, už juos turi būti balsuojama papildomai. Tai yra papildomi, papildomai nurodyti pakeitimai. Gerai, sekretariatas pasižymėjo tai. Taigi 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45, kas už. Atsiprašau, atsiprašau, pirmininkaujantį. 44 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 45 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė priimta. 53 už, prieš susilaikė priimta. 54 už. Pasitikrinsime dėl 53. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Jūs teisus 56 prieš 30 atmesta. Atsiprašau, 25 prieš 30 atmesta. Toliau 56 už prieš. Atsiprašau, 54 už prieš susilaikę. Priimta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. 34 už, 21 prieš, priimta. Penkiasdešimt penktas ir penkiasdešimt šeštas kartu. Identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. penktas pakeitimas. Dar kartą norite balsuoti? Dėl 55 pasitikriname. Balsavimas baigtas. 34 už, 20 prieš. Priimta. 55 ir 56 už, prieš. Pasitaiso kalbėtoja penktas pakeitimas. Balsuojama už penktą pakeitimą. Ir 60 kartų. Už. Prieš. Susilaikė. Nesu tikra, turite aiškiai iškelti rankas, kad galėčiau suskaičiuoti. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 5 ir 60. Baigiame balsuoti. 34 už, 19 prieš. Priimta. 61 už, prieš, susilaikė. Priimta. 66 ir 62 identiški už, prieš, susilaikė, priimta. 7 ir 64 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikėjo balsuoti ir už 72 pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Dešimtas pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 74 už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 11 už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 už, prieš, susilaikė, priimta. 78 už, prieš, susilaikė, atmesta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė atmesta, 81 už, prieš, susilaikė priimta, 82 už, prieš, susilaikė atmesta, 83 už, prieš, susilaikė priimta, 85 už, prieš, susilaikė priimta, 86 už, prieš, susilaikė priimta. 87 už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 90 ir 91 identiški. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, 90 ir 91. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Dvidešimt už, trisdešimt keturi prieš, atmesta. Dvyliktas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt trečias už, prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. 96, 97 identiški, už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, priimta. all'emendamento 102. A favore? Šimtas antras už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas šeštas už, taip. Pone Uskov, sakėte už, pirmininkė. 103 ir 104 mes balsuosime už tuos pakeitimus. Šimtas trys papildomai prie šimtas ketvirto. Ar mes jau už juos balsavome? Taigi šimtas trečias prie šimtas antro už prieš susilaikė atmesta. Ir 104 prie 103. Ar teisingai sakau? Turbūt taip. Šimtas ketvirtas už, prieš, atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 28 už, 25 prieš, priimta. No, non on oublie. On oublie il 92? Oui. No, no, non ti ho oblio. Perfetto. Allora questo è... Eh, Gerai. Sekretariatas man pasakė, kad aš užmiršau 92 pakeitimo, nes mano sąrašys išbrauktas. Atsiprašau dėl to. Taigi balsuojam dėl 92 pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. pagal pakeltas rankas atrodo, kad priimta. Toliau 105 pakeitimas. Norite pasitikrinti elektroniškai dėl 92 pakeitimo? Balsuojame dėl 92. Balsavimas baigtas. 28 už, 22 prieš. Priimta. 105 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 už. 107. Balsuojame už 107 pakeitimą už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Už 108 jau balsavome. Ne, gerai balsuojame. Už 108 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 29 už, 24 prieš, priimta. 109 už, prieš, susilaikė, priimta. 110 už, prieš susilaikę atmesta. 111 už prieš susilaikę atmesta. 112 už prieš susilaikę priimta. 113 už prieš susilaikę atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. 13 pakeitimas už. 114 balsuojame elektroniškai. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 22 prieš, priimta. 13 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta, 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras ir dvidešimtas identiški už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Bene, il voto è chiuso. Ben... Balsavimas baigtas. 29 už 24 prieš. Priimta. 22 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 24 už. Prieš Tik 23, tik už tą pakeitimą turim balsuoti. Dabar 27 už, prieš susilaikė. Atmesta, 28 už, prieš susilaikė. Priimta, 29 už, prieš susilaikė. Atmesta, 30 už, prieš susilaikė. Atmesta, 31 už, prieš susilaikė. Atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Il voto è chiuso. Il PP è e uno in più, tolgo io. Balsavimas baigtas. Vienu balsuotoju per daug iš EPP frakcijos. Balsavimas baigtas. 26 už, 25 prieš priimta. 20, 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Aperto, voto, voto chiuso. Balsavimas baigtas. 26 pliut, už, 26 prieš. Atmesta. Trisdešimt penktas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trisdešimt šeštas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime dėl trečio pakeitimo. Būtų kiūža. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta, 38 už, prieš, susilaikė, atmesta, 39 už, prieš, susilaikė, atmesta, 41 už, prieš, susilaikė, atmesta, 42 už, prieš, susilaikė atmesta. 40 už, prieš, susilaikė atmesta. Galutinis vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 27 už, 25 prieš. Priimta. È terminato, se qualcuno deve uscire che poi passiamo. Balsavimas baigtas. Jeigu kam nors reikia palikti salę, prašau padaryti tai dabar. Ir dabar periname prie dviejų paskutinių temų. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare l'aula. 5 minučių pertrauka, jeigu kas nors turi išeiti. Bene, allora passiamo al punto numero 10 all'ordine del giorno. Dešimtasis darbo tvarkės punktas. E, keitimos informacija mechanizmas dėl tarp vyriausybinių uh, e, susitarimų tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos sektoriuje. Skiriame 45 minutės šiems diskusijoms. 112 pakeitimų yra pateikta, dauguma jų angliškai dabar jau išversti pakeitimą ir kitas kalbas. E, vyko jau diskusijos per praeitą posėdį šią klausimą. E, Pranešės yra kolega Karinč. Jis pristatys pateiktus pakeitimus. E, Pirminkė, trumpai kalbėsiu, nes man įdomiau išklausyti kolegų, o ne kalbėti pačiam. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad esu dėkingas visiems, kas pateikė pakeitimus, daug buvo labai įdomus, kai kurie buvo gal keistokie. Šis teisės aktas yra labai svarbus mums kaip parlamentui ir mums iš tikrųjų reikia numatyti vaidmenį komisijai, reikia užtikrinti, kad ji E, būtų įtraukta valstybėms narėms, sudarant susitarimus tarp trečių šalių energetikos išteklių teikėjų, mums reikia užtikrinti, kad tarptautiniai susitikimai atitiktų ES teisės aktus. Toks yra pirmasis tikslas, o antrinis tikslas e, Europos Sąjungai e, užsitikrinti, ką nors panašaus į bendrą poziciją derantis dėl energetikos išteklių tiekimo. Man atrodo, kad tai būtų naudinga visiems ES vartotojams. Atrodo, kad e, kai kurios valstybės narės e, šiek tiek nenoriai e, priima šį pasiūlymą dėl teisės akto mums dėl to labai svarbu parlamentui, labai svarbu susitelkti, kad galėtume e, e, diskusijose su komisija ir taryba e, tvirtai pareikšti savo poziciją. Kilo man keletas klausimų dėl pakeitimų. Pirmasis susijęs su komerciniu susitarimu pobūdžiu. Įsiskaičius į pakeitimus pateiktus galima uh, pasakyti, kad atspindimos dvi e, priešingos pozicijos. Kai kas sako, kad komerciniai sustarimai neturėtų būti jokių būdų įtraukti, net jeigu jie yra tarp vyriausybinių sustarimų dalis. Kituose pakeitimuose sako, kad ne tik tarp vyriausybiniams sustarimams, bet ir visiems komerciniams sustarimams reikia taikyti e, šį teisės aktą. Aš siūlyčiau laikytis aukso vidurio Komisijos pasiūlyme, kaip jį suprantu, e, kalbama pirmiausia apie tarp vyriausybinius susitarimus ir komercinių susitarimų tuos aspektus, kurie yra minimi tarp vyriausybiniuose susitarimuose. Tik tokie sutarimai turi būti pateikti komisijai septintas straipsnis yra straipsnis, kuris e, kalba apie konfidencialumo dalykus ir būtina yra įrašyti labai aiškiai į e, teisės aktą. E, kuriame ir reikia pasakyti, kad jeigu komisijai pateikiami vertinti dokumentai, tai reikia, kad būtų užtikrinta, jog e, komisija jokių būdų neperdos šios informacijos trečiosioms arba kitoms valstybėms narėms, atsiprašau, ne trečiosioms. E, kitaip tariant, kitos valstybės narės negali sužinoti nieko apie komercinių sustarimų aspektus. E, ir mano pasiūlymas tai labai aiškiai įrašyti iš įvairių mm, pusių girdžių panašų argumentą. Dar viena tema - 112 ir 114 ir 16 pakeitimai. E, kelia klausimą, reikia įrašyti ir neįrašyti investicijų susitarimus. E, Aš nagrinėjau patį pasiūlymą dėl teisės akto ir pakeitimus ir man kilo klausimas, ar tikrai e, šiam teisės aktui reikia priskirti tokius pasiūlymus. E, konsultavausi su komisija ir, kaip suprantu, komisija taip pat nemano, kad investicijų susitarimai turėtų būti įtraukti į E, šį teisėkuros pasiūlymą, nes jie teisės kitais aktais yra apimti. Taigi mano klausimas yra pakeitimų autoriams, autoriams kas, e, kokie yra argumentai. Aš nematau, kodėl reikėtų įrašyti tuos uh, atitinkamas nuostatas dėl investicinių sustarimų. Rytoj su šešėliniais pranešėjais susitiksiu. Uh, Aš e, rengiu nemažai kompromisų, apie juos kalbėsime. Pirmiausia, dėl tvarkaraščio. E, mano e, pasiūlymas yra taip pat viduryje. Reikia, kad komisija galėtų sklandžiai dirbti ir kad pramonės atitinkamas sritis nenukentėtų, veikėjai pramonės nenukentėtų. Na, aš noriu akcentuoti komersinių sustarimų aspektą ir Mano pasiūlymas eiti šiek tiek toliau. Turiu pateikti klausimą dar ir e, autoriams pakeitimų, kodėl reikia įrašyti e, investicijų susitarimus. Komisija taip pat, kaip suprantu, nepasisako už tai. Taigi, kartuoju, galbūt tie, kas pateikėte pakeitimus, mane e, apšviestumėte šio, šioj srity, nes aš nelabai uh, supratau. Taigi, vėl išklausysiu kolegų. Dabar panas Langė, kuris yra šešėlinis pranešės. Pirmiausiai norėčiau patikoti pranešėjai. Jūsų pasirinkta pozicija yra teisinga ieškant kompromiso. Kadangi sunku bus dėrėti su taryba, taip pat e, prisimenant, kad daug valstybių narių priešinasi šiam pasiūlymui, reikia labai svarbu mums susitarti tarp įvairių frakcijų, kad užsitikrintume e, stiprią poziciją tarybos atžvilgių. Manau, jog mums nepaprastai svarbu, kad šis teisės aktas būtų įgyvendintas, nes daugelis energetikos politikos aspektų e, priklausys nuo susitarimų su trečiosiamis šalimis. Jeigu norime e, siekti savo energetikos politikos tikslų numatytų 50 metams, tai turėtume daug dėmesio skirti susitarimams su trečiosiamis šalimis ir patys turime ieškoti kompromiso, kad galėtume tą padaryti. Dabar aišku, kad e, susitarimai tarp valstybių narių e, e, yra labai svarbus, bet komercinių susitarimų neturėtume įtraukti ir pritariu pranešėjui. Mes žiūrime į tarp vyriausybinius susitarimus. Ir e, taip yra komercinių aspektų susijusių su tokiais susitarimais, tada jie pateks į e, teisės akto apriptį. Jeigu prisiminsime parlamento vaidmenį, labai svarbu įtraukti parlamentą, formuojant energetikos politiką. Todėl svarbu įrašyti reikalavimą informuoti parlamentą ir įtraukti parlamentą. Tokiu būdu galėsime prisidėti prie būsimų sprendimų šioje srityje. Parlamentas turi turėti e, galimybę e, patikrinti susitarimus, e, kad įvertintų, ar jie atitinka bendrąją kryptį ir struktūrą. Ta reikėtų daryti kur kas aktyviau, negu kad dabar suformuluota pasiūlymė. Mes paprasčiausiai nenorime laukti, kol informacija pasieks mus. Mums reikia imtis aktyvesnio vaidmens ir turbūt turėtume savo poziciją dar pakoreguoti šioje srityje. Toliau investiciniai susitarimai. Yra e, įvairių susitarimų, pavyzdžiui, energetikos hartija. Aš manau, kad reikėtų tai taip pat įtraukti, integruoti į susitarimus, e, kad taryba žinotų, jog e, esant investiciniams elementams tarp vyriausybiniuose susitarimuose e, reikia užtikrinti deramą priežiūrą kad viskas būtų daroma pagal teisės aktus ir reikia partneriams priminti, kad jie turi laikytis įvairių Lisabono sarties straipsnių ir to nepamirštų. Žadu. Toliau ponas Žadu. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę balsavome dėl nuomonės šiam pranešimui ir tame toje nuomonėje e, reiškiamas pritarimas pono Karinč atliktam darbui Ir e, vis dėlto suformuluota nuomonė, kurios aš nei iki galo nesupratau, tai yra pasigendu inta e, komitete valios noro pritarti bendrijos energetikos politikos tikslams ir jų siekti. Šiandien po pietų jau kalbėjome apie iššūkius šioje srityje, apie infrastruktūrą reikalingą atsinaujinančios energijos šaltiniams. Ir visi mūsų sprendimai ir veiksmai energetikos klausimais šiandien turi būti, šiandien turi būti nuoseklus, kad užtikrintumėm reikalingą dinamiką. Ir ponia Karinčiai, aš norėčiau, aš ypač akcentuoju šį dalyką. Reikia, kad visos mūsų investicijos, visi susitarimai, uh, sudaromi su še, trečiosiomis šalimis nuosekliai atitiktų mūsų tikslus e, laikotarpį 2050 energetikos srityje. Kastijo. Toliau ponė Pilar del Castillo. Bueno, como... Ačiū. Kaip žinote, šis komisijos pasiūlymas yra pasiūlymo paketo dalis. Yra taip pat paskaltas komunikatas dėl globalinės strategijos ir jis apima ir išorės santykius. Turėjau daug galimybių, turėjome daug galimybių svarstyti šį klausimą komitete taip pat įvairiuose šiai temai skirtuose klausimuose. Jau daug kartų esame apie tai kalbėję. Norėčiau akcentuoti vieną dalyką. ir savo pakeitimuose būtent šią kryptimį ir einu. Noriu pakalbėti apie tarp vyriausybinių susitarimų galimą poveikį. Tais atvejais, kai tokius susitarimus sudaro e, valst, dvi valstybės narės reikėtų nepamiršti ir susitarimų tarp valstybių narių ir mm, įmonių, kurios savininkėmis yra kurių savininkais yra viešasis sektorius. Turiu omeny susitarimą tarp valstybės ir viešosios įmonės. Ir taip pat užtikrinti, kad e, tokių sustarimo atveju taip pat būtų taikomi visi mechanizmai, visi tie mechanizmai, kurie taikomi sustarimams tarp dviejų valstybių. Nes kitaip kai kurios įmonės praslys pro šią spragą. Yra viešųjų įmonių, kurios sudarinėja tokius, tokias sutartis su valstybėmis narėmis. Tai tiek būtų. Ačiū. Vidal kvadras. Ačiū, dabar žodis ponui Vidal Kvadras. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esame svarsę šį klausimą ir visi tikriausiai sutarėme, kad reikia sukurti e, apsikeitimo informaciją mechanizmą dėl tarp vyriausybinių sutarčių, ypač sustarimų tarp e, valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos klausimais. Ir visi suprantame, kodėl e, to reikia. Esame bendryje grindžiama solidarumu ir jeigu viena valstybė narė pasirašo sutartį su trečiaja šalimi, siekdama teisėtų komercinių interesų energetikos srityje, tai, tai pagirtina, tačiau nepriimtina, jeigu tokie susitarimai pasirašomi kitų valstybių narių nenaudai ir jų sąskaita. Esame bendryje ir jeigu norime išlikti bendryje, taip to neturėtų būti. Uh, bet, su, bet dėl pagrindinių principų visi sutarėme. Turime įsigilinti į visas detalės. Taigi visų pirma dėl taikymo priepties. Kai kas siūlo šio e, dokumento netaikyti susitarimams, kurie, kuriuos pasirašo dvi privačios įmonės. Kitaip sakant, šie, šios nuostatos taikomos komercinėms sutartims tik tuo atveju, jeigu jos yra ta vyriausybinio susitarimo dalis. Ir, tai jau buvo pasakyta, tarp vyriausybinių susitarimo atvejais, jeigu tokius susitarimus pasirašo valstybė narė ir viešoji įmonė, tokius atvejus reikia traktuoti kitaip, nes tai nėra grinai privataus sektorių, sektorių susitarimas. Reikia užtikrinti, kad informacija siunčiama komisijai būtų e, traktuojama taikant konfidencialumo kriterijus ir tais išskirtiniais atvejais, kai e, suteikiama informacija apie privačias bendrovės, kurią privalu teikti pagal susitarimą. Ši informacija yra konfidenciali ir tik tai komisija turi teisę e, ją naudoti ir tik tam, kad patikrintų, ar e, susitarimas neprieštarauja bendrijos teisėjai. Kalbant apie tai, kas turės teisę veikti, tai nuomonės, jeigu iškiltų kokių nors nesklandumų, nuomonės dėl to išsiskiria. Vieni siūlo sudėkti tokias galės tik komisijai. Uh, Tačiau reiktų pasvarsyti, ar, komis, ar, suteiktų, ar suteikėme komisijai galę veikti savarankiškai. Ir galiausiai norėčiau dar paminėti iš ankstinės kontrolės ir patikros klausimą prieš priimant sprendimą dėl susitarimo. Tai yra atitikties patikrinimas. Tokią kontrolę ir patikrinimą turėtų atlikti, reikėtų atlikti ne tik tada, kai valstybė narė paprašo, kad jis būtų atliktas. Vertinant bet kokį susitarimą, kuris potencialiai gali būti nenaudingas kitai valstybei nariai ir kuomet yra pagrindo manyti, kad tas susitarimas gali būti nenaudingas kitos šalies interesams, būtina jį atlikti iš ankstinę patikrą, net jeigu konkreti sutartį sudaranti valstybė nariai nepraš, neprašo, kad toks patikrinimas būtų, iš ankstinis patikrinimas būtų atliktas. Dar vienas dalykas. Reikėtų labai aiškiai suvokti, kokios yra neigiamo vertinimo pasiekmes. Jeigu komisija paskelbtų neigiamą nuomonę atlikusi įvertinimą. Valstybė narė turi puikiai iš anksto žinoti, ką tai reiškia. Jeigu ji, nekreipdama dėmesio į tokį vertinimą, vis tiek pasirašo susitarimą. Iš esmės, pasakmes e, tokio, a, tokio veiksmo turėtų būti pažeidimo nagrinėjimo inicijavimas. Ačiū, ponia Vidal Kvadras. Visi pasisakė, dabar žodį suteiksime komisijos atstovams. Pone Markės. Man labai malonu, kad šis komitetas plačių mastų pritarė komisijos pasiūlymus, netgi sustiprina tą pasiūlymą, sugriežtina jį ir manau, kad tai yra labai e, pozityvus ženklas. Taip pat norėčiau pakomentuoti keletą dalykų, kurie čia buvo paminėti kaip svarbiausi dalykai. Pradėsiu nuo komisijos sutarčių. Jeigu valstybė narė, sudarydama tarp valstybinę e, sutartį, deleguoja komercinę delegaciją, turi atsižvelgti į reglamentuojamąją aplinką, pavyzdžiui, jeigu tai yra dujotiekio kažkoks ar kito vamzdyno projektas. Ir komercin, ši komercinė sutartis turi būti e, nusinčiama su, su komisijai. Komisija turi tinkamai vertinti, ar tokia sutartis atitinka ES teisę. Taip pat būtina užtikrinti konfidencialų šios informacijos tvarkymą. Tai yra numatyta komisijos mm, pasiūlyme, valstybė narė turi teisę informuoti komisiją apie tos medžiagos, tos informacijos konfidencialumo lygį. Dėl uh, laiko, dėl terminų. Leiskite pakomentuoti stebėjimą ir ex ante vertinimą tarp vyriausybinių sutarčių. Pagrindinė pasiūlymo, pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad ankstyvoje fazėje tarp vyriausybiniai susitarimai atitiktų ES vidaus rinkos teisės aktų, užtikrintų tiekimo saugumo politiką. Ir šiam tikslui būtų labai pagelbėta, jeigu komisijai būtų teikiama visa informacija dėrybų pradžioje tai neišvengiamai sumažintų ir to ex-ante vertinimo poreikį. Ir sutrumpintų, jeigu vis dėlto reikėtų tokį vertinimą atlikti. Jeigu per mažai laiko suteikiama komisija eksantė vertinimams, tuomet komisija negalės e, galutinio atsakymo mm, pateikti, pateiks atsakymą su tam tikrom sąlygom. Taigi valstybėms narėms, investuotojams ir vartotojams e, tikrai būtų naudingiau šanksto informuoti komisija. Toliau dėl investicinių susitarimų. Jeigu reikia nuorodą įtraukti, kad dvišalės sutartis bus tikrinamos dėl jų atitikties vidaus rinkos teisės aktams, tokia nuoroda turi būti įtraukta į dvišalių investicijų susitarimus. Ir ypač tuo labiau, kadangi šis reglamentas dar nėra patvirtintas, ir mes negalime užbėgti už akių e, bendro sprendimo prieimimo procedūrai. Kaip žinote, siūlomas pas, pasiūlymas dėl tarp vyresnių sustarimų, juose jau yra traukta prievolė informuoti komisiją ir energetiniai dvišaliai susidarimai, kurie yra susiję tarp vyriausybiniais sustarimais, į juos taip pat yra atsižvelgiama Mm, pagal mm, nustatytus mm, komisijos pasiūlymo kriterijus. Dėkuoju. Finale, kolega Karis. Ačiū. Uh, uh, Karinč. Dėkuoju kolegoms už pasisakymus. Kai kurie komentarai dėl taikymos ryties Manau, tai labai svarbus klausimas, galbūt tai reikėtų šešėlinių pranešėjų posėdį apsvarstyti. Galbūt planetas norėtų pasiūlyti, kad tarp vyriausybiniai susitarimai, susitarimai tarp valstybės narės ir trečiosios šalies partnerė įmonė, mūsų nuomonė tai nepatenka į šio teisės akto taikymo sritį. Aš suprantu e, kolegų argumentus, Man ir pačiam tai yra labai įdomu. Rytoj turėtumėm pasižiūrėti, kokį bendrą sustrimą pasieksime parlamente. Jeigu parlamentas pritars tokiai formuluotė ir balsuosime, už tai galime įsivaizduoti reakcijas vienos ar kitos vyriausybės, kurie, kurie jau dabar skeptiškai vertina šį teisės aktą. Bet gal tai nebus blogas dalykas, nes kartais tiesiog būna aiškesnė pozicija Ir aš suprantu pačią idėją. Iš tiesų, čia išsamei išsinagrinėsime, kokia yra taikymo sritis. Daugiau nekomentuosiu to, o toliau dėl aiškumo poreikį. Ponas Vidal Kuodras tai minėjo Čia reikėtų pakeitimų, aiškesnių pakeitimų dėl neigiamo įvertinimo pasiekmių. Aš visiškai suprantu ir pasiekmes turėtų būti tokios, kad būtų taikoma konkreti procedūra. Šiuo metu aš rengiu e, pasiūlymą. Komisija informuoja valstybę narį, narę, valstybė narė atsižvelgia į tai Ir jeigu valstybė narė ignoruoja komisijos rekomendaciją ir vis tiek pasirašo tokį susitarimą, tuomet komisija turi svarstyti pažeidimo procedūrą e, pradėti prieš tokią šalį, nes valstybė narė žino, kad žinoma, rekomendacija komisijos nėra privaloma, tačiau jeigu valstybė narė pažeidžia ES teisę, tuomet komisija turi pradėti pažeidimo procedūrą prieš tokią valstybę narę dėl įvairių pasiūlymų, kurie yra dėl įvairių nuorodų įvairiuose straipsniuose. Formuluotės ten yra tokios pačios. Čia mums reikėtų aiškiau nurodyti tikslus, kalbant apie klimato kaitos politiką. Aš turiu vieną pakeitimą, kur formuluotė yra šiek tiek platesnė. Mes tai apsvarstysime. Aš nesu prieš tai, Tai tiesiog yra formuotės klausimas, kokiai formuotė pritars parlamentas. Išklausėme komisijos atsakymą į investicinius susitarimus. Ši tema taip pat svarbi, turėtume ją rytoj apsvarstyti ir pasižiūrėti, ar galėsime pasiekti bendro susitarimo šiuo klausimu. Nemanau, kad kas nors dar, ką nors paminėjo, aš beveik viską čia pakomentavau. Taigi dar kartą dėkoju už patiktus pakeitimus, už diskusijas ir aš laukiu šešėlinių pranešėjų susitikimų posėdžio rytoj. Ačiū. Grazie, kolega Karis. Il voto. Dėkoju kolegai Karinč. Bus balsuojama. pirmą kartą dėl įgaliojimų pradėti dėryboms. Tai vyks e, vasario 28 dieną. Paskutinis darbo tvarkės punktas toliau. E, konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. Pavyzdinis elektroninės valdžios vaidmuo. Pone Tikau yra pranešėja. Turime 45 minutės šiam klausimui apsvarstyti. Taigi tiek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Konkurencinga E, skaitmeninė elektroninė rinka labai svarbus dalykas. Skaitmeninė darbuotvarkė yra e, svarbi strategijos Europa 2020 dalis. Daug ką galima pasakyti šiuo klausimu, tačiau tik trumpai pristatysiu temą, kad kolegos paskui turėtų daugiau laiko išreikšti savo požiūrį. Man būtų labai įdomu išklausyti kolegų nuomonės. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog manau, kad vienas iš pagrindinių e, šios darbo tvarkės, skaitminės darbo tvarkės dalykų yra novatoriška e, elektroninė vyriausybė, elektroninė valdžia. E, atsiranda daug galimybių, pavyzdžiui, teikiant viešasias paslaugas tarptautiniu e, mastu, e, užtikrint elektroninės vyriausybės paslaugų tarpusavio saveikumą ar užtikrinimą, kad e, keli centrai būtų sujungti, prijungti prie vieno kontaktinio punkto. Viso sąrašo nevardinsiu, bet reikia prisiminti, kad tokiu būdu užtikrinamos elektroninės paslaugos ir viešiai pirkimai elektroninėme formate yra labai svarbu. Dabar trumpai apie kai kuriuos iš šių aspektų. Istorinė prasme 20 tipų viešųjų paslaugų egzistuoja, įskaitant socialinę apsaugą, viešosius pirkimus, leidimai statyboms, elektroninės bibliotekos. Taip pat e, įvairūs pokyčiai susijęs su nekilnojamo turto registracija, MVI mm, numatomos taip pat paskaitos, pavyzdžiui, e, PVM, muitinės deklaracijos įforminamos elektroniniu būdu. Norėdami vertinti pažangą elektroninių paslaugų e, teikimo srityje reikėtų parengti išsame kelių etapų programą, pavyzdžiui, galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis, atsispausdinti e, formas įvairias arba interaktyvumas, ar galima užpildyti įvairias e, formas e, elektroniniu būdu ir taip pat galimybę atlikti mokėjimus ir išsispausdinti sąskaitas faktūras. 80 procentai e, Austrijoje, Maltoje, Portugalijoje e, užtikrinama tokių paslaugų ir Portugalija yra pirmaujanti šalis. Bendrovės nemažai e, pasiekė teikdamos elektroninės paslaugas piliečiams. Reikia užtikrinti vieno langelio sistemą, kaip kad yra Austrijoje, Danijoje, Junktinė karalystė ir kitur. Tai e, būtų labai naudingas papildomos vertės dalykas. Malta, Slovenija, Švedija, Austrija e, yra vienas iš e, lyderių teikiant paslaugas internetu. 2010 metais Vietos valdžios institucijos pasinaudoja tik tai pusę egzistuojančių elektroninių paslaugų. Yra nemažai svarbių veiksnių, kurie užtikrintų tarpusavio saveikumą didesnį. Pavyzdžiui, e, elektroninė tapatybės valdymo sistema, tai yra viena iš svarbiausių sąlygų, kad galėtų sklandžiai funkcionuoti elektroninės pas, E, paslaugos, taip pat tarpusavio saveikumas. Tai reiškia, kad visi e, elektroniniai parašai pripažįstami vienoje valstybėje narėje galėtų būti pripažinti ir kitoje šalyje, nors e, juos būtų patvirtinus ir kita pirmosios valstybės narės sertifikuojanti institucija. akreditavimas turėtų būti e, pripažįstamas, jeigu, pavyzdžiui, nacionalinės akreditavimo institucijos galėtų e, akredituoti ir nenacionalinius subjektus. Dabar valstybės narės naudoja skirtingus modelius, e, teikdamos elektroninės paslaugas, kaip kad yra elektroninių parašų atveju. Elektroninių parašų pripažinimas yra svarbus teikiant paslaugas viduje šalies. Bet kartais neatsižvelgiama į tai, kas egzistuoja kitose valstybėse narėse. Ir dėje neturime bendros europinės struktūros, šios paslaugos yra e, nacionalinė savo pobūdžio. Aš savo pranešime kalbu apie tai, jog reikia uh, pabrėžti tą faktą, kad dėja 2011 metais tik 50 procentų visų vartotojų e, naudojo elektroninės formas. E, kol kas e, mobiliuoju internetu piliečiai ir bendrovės nesinaudoja pakankamai dažnai. Reikia, kad būtų numatyta daugiau galimybių naudotis įvairiomis sistemomis, ypač mobilaus interneto sityje. Tai susiję ir su kitais aspektais, su biurokratijos mažinimu, pavyzdžiui, mažiau kainuoja tokių paslaugų teikimas. E, reikia veikti daug administracinių kliūčių ir kliūčių tarptautiniai veiklai, nes e, identifikavimas ir e, parašas, e, pripažinimas tų dalykų kelia problemų. Tam, kad būtų galima tarptautiniu mastu mastu ES teikti paslaugas, užtikrinti geresnį saveikumą tarp bendrovių, reikia taikyti aiškę, įdėkti aiškę nuseklę tarpusavio pripažinimo elektroninių parašų sistemą Europos Sąjungoje. Mes e, sveikiname e, nacionalinių planų elektroniniams parašams pažinti sistemą, pradėtas jau bandomasis projektas ir dėl pasienio arba keliose valstybėse teikiamų paslaugų tarpusavio su, saveikumo ir sudernimo. E, Reikėtų dar paklausti komisijos, galbūt reikėtų pagalvoti apie naują direktyvą, nes taikomi įvairūs skirtingi standartai. Mes e, e, džiaugiamės tuo, kad Europos komisija suteikia įgaliojimus Europos standartų organizacijoms, pavyzdžiui, e, jos e, gali dabar e, įvesti reikalavimus, kurie standartizuotų elektroninį parašą. Reikia galvoti, kaip užtikrinti pagrindinių elektroninių paslaugų teikimą. Reikia tam administracinių standartų elektronikos srityje, kad galėtume atverti bendrąją rinką. Raginame valstybės narės e, užtikrinti didesnį skaidrumą informacijos ir telekomunikacijų sektoriuje. Turime pabrėžti, kad e, saugios e, tarptautinės sistemos turėtų būti esminės infrastruktūros e, dalis Europos Sąjungoje. Dėl viešųjų pirkimų pasakysiu, kad e, E, valstybės išlaidos šioje srityje sudaro 16 procentų BVP, todėl raginame taikyti elektroninės e, viešųjų pirkimų sistemas valstybėse narėse ir ES institucijose. Taip pat e, ir koncesijoms taikyti elektroninę viešųjų pirkimų sistemą. mažos ir vidutinės įmonės turėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Reikia įgyvendinti šios pasiūlymus e, dviem etapais. E, pirmi, turėtų būti vienas pirminis etapas, paskui tolesnis, konkretesnis etapas ir reikėtų integruoti iki 2015 metų abu etapus. Dėl elektroninių sąskaitų faktūrų. Pabrėžėme tai, jog šis metodas turėtų tapti svarbiausiu iki 20 metų. E, elektroninės sąskaitos faktūros yra labai naudingos, nes e, atsiranda, pasitaiko mažiau klaidų, e, per trumpesnį laiką galima atsiskaityti, Taip pat e, labai palankios yra nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio. E, ir raginame, kad Europos standartų organizacijos dirbtų toliau ir e, siektų užtikrinti išsamaus, vieningesnio modelio dėgymą šioje srityje sąskaitų faktūrų sityje. Kai kur jau e, įvesta prievalė valstybėms į, įstaigoms taikyti privalomai e, elektroninių sąskaitų faktūrų sistemą ir raginame, kad iki 16 metų visur ES būtų taikoma ši sistema. Mums reikia galbūt atitinkamo forumo šioje srityje. E, taip pat e, nepamirškime to, kad ne visur vienodai e, plačiai naudojamas internetas ir reikia numatyti galimybę vartotojams gauti ir popierinės sąskaitų faktūrų kopijas. Tuo pačiu metu turėtume remti valstybės narės ir skatinti jas plėtoti naujoves šioje srityje. Dar pasakysiu, kad Connecting Europe yra labai svarbi priemonė, investuojama 2,9 milijonai eurų į plačiajuoščius e, tinklus, taip pat e, skirtos lėšas e, europinėms elektroninėms paslaugoms. Taigi turime pasinaudoti lėšomis ir skatinti valstybės narės plėtoti elektroninės vyriausybės struktūras kad galėtų veikti pagal Europos veiksmų planą. Tarpusavio, sistemų tarpusavio e, suderinimas yra labai svarbus dalykas ir mums reikia patvirtintų standartų šioje srityje. Ačiū. Dabar turime galimybę pasisakyti. Iš to, kirie prodra. Nas cukalas. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Tika už e, šį pranešimą. Jis apima daug svarbių e, nuostatų šią temą. Turime pasimokyti iš jau gautų pamokų. Uh, įgyvendinant politinius sprendimus šioje srityje turime tapti lankstesni ir suvokti, kad, kad kai kurios valstybės narės tik pradėjo eiti tuo keliu, tačiau tuo pat metu nereikėtų apriboti jų galimybių. Turėtumėme siekti visa, sukurti visapusišką Europos elektroninės valdžios tinklą, kad užtikrintumėme saveikumą. Pranešėja pateikė nemažai pasiūlymų, kaip tobulinti elektroninės vyriausybės tinklą ir siūlyti papildomų paslaugų, kurios būtų naudingos ES erdvėje ir plėstų skaitmeninę erdvę. Manau, kad tekstas parengtas puikiai, bet yra vietų, kurias galima būtų tobulinti. Ponios tikau pasiūlymai atitinka skaitmaninę darbo atvarkę ir dabar reikėtų toliau tobulinti šį tekstą. ir susijęti jį su E, ES iniciatyvomis šioje srityje. Kai kur ponė Tikau kalba apie elektroninius sprendimus, e, elektroninių, elektroninių sąskaitų faktūrų galimybę siūlo, tačiau manau, kad mes turėtume viską vertinti technologiškai neutraliai ir aš pateikiau pakeitimų. Būtent šiuo klausimu, remiantis mūsų frakcijas politiką, mes norėtumėme daugiau lankstumo, kad būtų numatyta vyriausybėms daugiau lankstumo, pasirinkti būdus, kaip pasiekti e, tikslų šioje srityje, bei už, kaip sukurti paskatas e, privačioms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems žmonėms. E, siūlome, norime, kad daugiau paramos būtų skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Taip pat intelektinės nuosavybės internete idėja yra taip pat labai svarbi. Daugelis, daugelis valstybių kenčia nuoštrios krizės. Mano paties šalis išgyvena rimtą krizę. Ir šio elektroninės vyriausybės tinklo plėtojimas užtikrintų daugiau skaidrumo, vyriausybės veiklos skaidrumo. Elektroninės vyriausybės tinklo sukūrimas be abejonės yra e, tikslas, kurio verta siekti. Naujos galimybės, kurias suteikia technologijų pažanga, sudaro galimybės vyriausybėms ir veiksmingiau dirbti. Paguspa precedenca. Eh, hvala tudi. Ačiū. Toliau pane Kukovič. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už šį tikrai svarbų ir įdomų pranešimą. Tačiau norėčiau papildyti šį pranešimą keletų pasiūlymų. Esu iš Slovenijos ir prieš keletą metų Slovenija buvo Europos lyderė elektroninės vyriausybės rytyje. Mes netgi gavome apdovanojimą už tai. Tačiau kai kurios rytis yra prastai reglamentuojamos. Kai kurie sektoriai e, e-vyriausybėje, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, e, Turime sukurti sąlygas, kad kai kurie iš siūlymų taptų praktiškai gyvendinami. Ir dabar vyksta tik iš viršaus į informaciją srautas teka tik iš viršaus į apačią. Reikėtų plėtoti e, šį tinklą Europos mastu. ir taip pat suteikti reikalingą pagalbą varstybėms informacijos ir ryšių technologijų srityje. Veinto. Ačiū. Ar kas nors prašytų žodžio? Ponas Keli. Eh, Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Palaikau šimtų procentų šį pranešimą. Jei Europa nori aukti ir tapti vieningesnė, to ypač reikia siekti e, erdv, elektroninėje erdvėje. Ir ypač jaunimas dabar yra puikiai įsisavinęs šio laikinės technologijas. Todėl jaunimui būtų ypač patraukli galimybė naudotis visomis šiomis pasakytomis paslaugomis internetu. Manau, kad per atenčius keturis ar penkis metus stebėsime revoliuciją šioje srityje. Taip pat atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, elektroninės priekybos potencialas yra milžiniškas. Tačiau tuo tarpu tik 75 procentai e, sandorių sudaroma už konkrečios, už, už gimtosios valstybės narės ribų ir labai mažai sandorių sudaroma su valstybėmis už es ribų. Turėtume padaryti viską, kad, kad skatintumėme tendencijas šioje srityje. Ačiū. Grazie, la parola alla Commissione. Ačiū, dabar žodis komisijai. Ačiū. Labas vakaras. Noriu padėkoti pranešėjai už šį dokumento tekstą. Manau, kad 13 puslapių ji patikė įspūdingą e, tokios pačios temos kaip e vyriausybė pristatymą. Savo pasisakymę Aš apsiribosiu kom... pastabomis dėl E vyriausybės veiksmų plano, bet, bet mes tikrai pritarėme pranešėjos išdėstam požiūriui. Ji aptarė tuos aspektus, kuriuos laikome esant svarbiausiais ne tik e vyriausybės plėtojimui, bet taip pat ir vidaus skaitmeninės rinkos užbaigimui. ir mes pritarėme pranešėjos siūlymams ir mintims taikyti integruotą požiūrį į elektroninį parašą ir elektroninio parašo atpažinimą. Ir šiuo metu komisija rengia reglamento pasiūlymą, kuris turėtų būti paskelbtas pavasario, šio pavasario pabaigoje. ir mes manome, kad taip bus sudarytos būtinos sąlygos visiems naudotis e vyriausybės privalumais. Tai bus e, žmonėms, e, verslui ir valstybės tarnybai skirtas įrankis. Taip pat reikėtų harmonizuoti elektroninės sistemas bendrijos lyg. Ir kalbant apie tai, mes, e, akcent, mes konstatuojame, kad tokios erdvės plėtojimas viešųjų pirkimų srityje yra būtinas. Tai suteiktų labai daug privalumų verslui, taip pat sumažintų kaštus ir prisidėtų prie e, skaitmenės vidaus rinkos sukūrimo. Į savo pasisakymą baigdamas noriu pabrėžti, kad šiame pranešimo projekte išdėstytas požiūris visiškai atitinka e vyriausybės veiksmų planą ir bendrai skaitmeninės Europos darbo tvarkės nuostatas. Ačiū. Grazie. Rossi. Dėkoju. Ar pranešė norėtų ką nors pridurti? Vreau să mulțumesc. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Kaip komisija tik pasakė, dėja yra dar tam tikrų kliūčių. Ir tai galima pasakyti ir apie mūsų pranešimus. Mes esame ganėtinai ribojami, tai yra tik ribotas e, puslapių skaičių dokumente galime pateikti ir daugybę dalykų negalime įtraukti į tą dokumentą. Norėjau pabrėžti tai, kad elektroninė valdžia ir skaitinės darbo atvarkės įgyvendinimas sukurs daug darbo vietų, leis sukurti daug darbo vietų Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, šiuo metu Prancūzijos viena įmonė negali teikti paraiškos dėl viešųjų pirkimų sutarties Bulgarijoje, nes nėra tarpusavio sąveikos, nėra galimybės naudoti elektroninius parašus ir būtent dėl to įmonė negali dalyvauti šiame konkurse. Yra techninio pobūdžio kliūčių, taip pat ir administracinių, teisinių kliūčių, kurias reikėtų palaipsniui pašalinti. Turime direktyvą, kuri prisidėjo prie šio proceso 2010 metais. Nustatytas vieno langelio principas teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse, tai yra svarbu. Kol kas mes neturime požiūrio iš viršaus į apačią, kaip sakė ponas Miskovič. Kol kas yra iš apačios į viršų požiūris taik, taikomas. Visos elektroninės paslaugos turi būti siūlomas ir daugybė paslaugų siūloma vietos lygių. Jeigu Europos piliečius, pilietis išvyksta iš savo šalies ir, tarkim, laikinai studijuoja kitoje valstybėje narėje, tokiam piliečiui reikia turėti galimybę susimokėti mm, mokesčius savo šalyje ir, ir palaikyti administracinius ryšius su tam tikrom įstaigom savo šalyje. Būtent dėl to ir reikia užtikrinti Europos lygių e, tarpusavio saveikumą, tai padėtų piliečiams ir tai leistų sukurti skaitmeninę bendrąją rinką. Vietos valdžios vaidmo yra labai svarbus, jos turi pasitarnauti kaip pavyzdys, o elektroninės priekybos atveju mes jau turime gerų pavyzdžių. Viešiai pirkimai vykdomi elektroniniu būdu leidžia daug sutaupyti lėšų valstybės biudžetui. Daugybė valstybių narių, kurios taiko, turi elektroninius viešuosius pirkimus tam, tikriems, tam tikrų produktų kategorijoms, iki 20 procentų sutaupo lėšų lyginant su ankstesnėmis sąnaudomis. Dėl to tai yra labai svarbu. Svarbu, kad ir elektroninės paslaugos taptų prieinamos. Ir tai būtina užtikrinti skubos tvarka, kad elektroninės paslaugos ir produktai būtų siūlomi visos ES mastu. Manau, kad biudžetas, kurį nus, numato komisija, yra labai svarbus. Taip pat svarbi ir suder, suderinamumo programa 2020 metams. Nacionaliniai biudžetai taps lemiamų veiksnių šioje veikloje taip pat ir nacionalinės elektroninės paslaugos. Pirmiausia, elektron... saveikumas bus e, garantuotas nacionaliniu lygiu. Taigi dar kartą dėkuoju kolegoms už pastabas, už komentarus. Esu įsitikinusi, kad galime ir toliau gerinti šį dokumentą. Ir jūsų nuomonė yra labai svarbi. Kaip jau sakiau, mane riboja puslapių skaičius, žodžių skaičius, tačiau aš laukiu iš jūsų pakeitimų ir esu tikra, kad su šiuo pranešimu Europos parlamentas galės padaryti labai svarbų pareiškimą dėl elektroninių paslaugų. Dėkuoju. Ačiū užbaigiamą į žodį. Galutinis terminas teikti pakeitimams yra trečiadienis, 15 vasario vidurdienis. Kitas komiteto posėtis 27 vasario nuo trečios iki pusės septintos, o kitą dieną nuo devintos iki pusės septynių. Tai tiek, baigiame darbo tvarkės klausimus, posėdis baigiamas, dėkuoju visiems ir visiems linkiu geriausios sėkmės.